sąrašai bus pridėti prie šio posėdžio protokolo. Jeigu jokių e, pastabų nebus gauta, tuo met bus laikome, kad tie nauji paskirimai yra ratifikuoti. Trečiadienį pasi e, rašysiu devynis teisės dokumentus pagal parlamento darbo tvarkos 74 straipsnį. Tai yra dokumentai, kurie buvo patvirtinti bendro sprendimo procedūra kartu su taryba. Šių teisės aktų pavadinimai taip pat bus pridėti e, prie posėdžio protokolo.